Wrong one. Ladies and gentlemen, good afternoon. Can I bring the meeting to... Taigi, pradedame posėdį. Pirmasis darbo atvarkės punktas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Visi esate gavę darbo atvarkės projektą. Ar galėtumėme patvirtinti darbo atvarkę? Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet pereisiu prie kito punkto konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais, geležinkelių tinklais klausimas. Pranešėja ponia Marinesku. Pranešėjas ponas Marinesku. Pirmininkė, ačiū. Tas raštas, kurį gavome iš sekretoriato, aš maniau, kad pirmiausia balsuosime, o po to svarstysime Marinesko pranešimą nei aš, nei mano kolegos negavo informacijos, kad pasikeitė darbo tvarka, mes visi turime kitus posėdžius, į kuriuos turime nueiti, vyksta jie šiuo metu. Nežinau, kodėl pasikeitė darbo tvarkė, bet mes visi atvykome pasiruošę balsuoti pirmiausia. Pirmininkas. Kiek suprantu, ponė Bradburn, balsavimas dėl aviacijos saugumo bus po 3.15. Bent jau tokią darbo tvarkę gavau aš, tą darbo tvarkę patvirtino koordinatoriai per paskutinį savo posėdį, kiek žinau. Ar ne taip? E, gal koordinatoriai galėtų patvirtinti? Taip, Matijus, matau, linksi galvą. Taigi aš ketinu pirmiausia apsvarstyti šį darbo tvarkės punktą, o be dešimt, atsiprašau, keturios balsuotumėme. Ponas Bredburnas, tik tai pirmininkė norėčiau pasakyti, kad jeigu pasikeičia laikas, Aš žinau, kad aš ir ponia Foster tikrai negavome atnaujintos pakeistos darbo atvarkės. Prašyčiau kitą kartą tokią darbo atvarkę išdalinti tam, kad mes žinotumėme prieš atvykdami į posėdį. E, Pone Bradburn, sutinku su jūsų pastaba ir tik tai noriu pasakyti, kad dauguma žmonių na, įsivaizdavo, kad būtent koordinatoriai sutarė dėl tokios darbo atvarkės, matyti įvyko kažkoks nesusipratimas, dėl jo aš atsiprašau, bet būtent tokia darbo atvarkė dabar yra visiems išdalinta, bet tikrai atsižvelgsiu jūsų pastabą. Taigi, ponė Marinesku, atsiprašau dar kartą ir žodį suteikiu jau jums. Ačiū, pirmininkė. Pranešimas dėl Europos geležinkelių koridorių iš principo sutelktas ties to, kaip būtų galima tuos koridorius um, sukurti ir pagal kokius kriterijus. Taip pat yra kai kurių kriterijų, kuriuos um, reikia tenkinti tam, kad komisija pritartų koridoriaus kūrimui. Kaip žinote, dabar pranešimas yra antros svarstymo etape. Na ir skirtumas tarp parlamento ir tarybos pozicijų yra štai koks. Tarybos pasiūlyme yra nemažai koridorių numatyta sukurti, kai, kai tik tai įsigalios reglu, reglamentas. Taigi yra jau tam tikras susitarimas dėl devinių geležinkelių koridorių Europoje. Yra ir kitų skirtumų tarp parlamento pirmojo, doku, pirmojo svarstymo dokumento ir tarybos bendrosios pozicijos. Būtent vieno langelio principas. Mano manimu, šis principas yra labai reikšmingas. Parlamentas ir komisija norėtų, kad būtų įtvirtintas vieno langelio principas, kai paraiškų teikėjai gali pateikti paraišką dėl prekių tvarkymo valdymo. O taryba mano, kad tokį vieno langelio principą būtų galima pakeisti jau veikiančią infrastruktūrą, kurie jau naudojasi geležinkelių operatoriai. Ir vieno langelio principas būtų taikomas tik tai informacijai gauti. Dar kitas skirtumas tarp tarybos ir parlamento pozicijų yra susijęs su prioritetinių prekių krovinių apibrieštimi. Taryba, komisija ir parlamentas tą apibriežtį naudoja visiškai skirtingai. Ir aš manau, kad būtų galima susitarti dėl bendros vienodos apibriešties. Dar vienas klausimas. yra susijęs su tuo, kaip būtų galima e, nustatyti prioritetus, jeigu kyla problemų dėl eismo. Parlamentas norėtų, kad prioritetas būtų teikiamas keleiviniams traukiniams, tačiau taryba teigia, kad e, pagrindiniai kriterijai atkuriant normalų eismą, turėtų būti susijęs su laikotarpio trukme, kiek laiko eismas nebuvo sklandus ir kiek laiko priekė, kol eismas būtų atkurtas. Ir tada būtų galima priimti sprendimą, ar keleiviniams, ar kroviniams traukiniams būtų teikiamas prioritetas. Na, yra ir kitų problemų, kurias reiktų aptarti, bet aš pagrindinės jau paminėjau. Na ir mano manimu, vertinant dabartinę padėtį, Europos parlamentas turėtų pritarti vieno langelio principui, kadangi aš manau, kad jis turi pridinės, pridėtinės vertė, vertės. O kalbant apie kitus aspektus, čia reiktų matyti dar pasidėrėti su taryba. Rytoj vyks pirmasis susitikimas tarp tarybos ir šešėlinio pranešėjo. Šešėlinių pranešėjų. programos projektas jau mm, yra pasiūlytas ir tikiuosi, kad per 45 ateinančias dienas susitarimas bus pasiektas. Ačiū. Pone Marinesku. Pone Bilbao. O panas Alkadrau dar e, įsitaisys savo vietoje ir kalbės po jos. Pone Bilbao. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad pranešėjas puikiai apibendrino situaciją ir pagrindinius skirtumus pristatė. Šiandien vyko susitikimas, kur mes bandėme pasiekti susitarimą ir parengti galutinai tekstą. Reikėjo pirmiausia panalizuoti vieno langelio principo idėją ir pamastyti, ar nebūtų galima teikti organiz, organizacinės e, pagalbos. Ir e, mūsų frakcijai pagrindinė problema yra ta, kad devyni koridoriai išvardinti priedę dar jų atžvilgių nėra sukaupta pakankama informacijos ir kita informacija bus pateikta. Aš tikiuosi, kad galėsime galtinai apsispręsti ir parengti galtinę poziciją. Taip pat tikiuosi, kad rydienos posėdėje mes sugebėsime irgi išspręsti šią problemą. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Bilbao, ponas Alkadrau. Dankjewel, voorzitter. Um... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už jo atliktą darbą. Mūsų frakcijos šešėlinio pranešėjo vardu norėčiau susumuoti keletą minčių. Ponas Liberatskis dalyvauja dėje kitame posėdėje dabar, turi kitų įsipareigojimų. Mums labai yra svarbu stiprinti tarpusavio saveikumą Europoje, reiškia, reikia plėsti RTMS sistemą. Taip pat e, atitinkamos valstybės turi siekti pažangos ir investuoti į geležinkelio infrastruktūrai turi gauti atitinkamą paramą iš komisijos. Pažvelgus į pono Marinesku parengtą kompromisinių pakeitimų sąrašą, mūsų frakcija jam neprieštarauja, tačiau dar reiktų palaukti atitinkamo tarybos pasiūlymo prieš galtinai sprendžiančios sudėtingus klausimus. Tiek norėčiau pasakyti, o bendrai galėčiau tik tai pasakyti, kad mes palaikome pranešėjo poziciją, kai kurios aspektus aptarsime su juo prie keturių akių ponas Kremer dabar. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, mes intensyviai bendradarbiavome ir taip pat palaikome parengtus kompromisinius pakeitimus. Dėl trijų aspektų norėčiau keletą minčių pasakyti. Kalbant apie transporto srautų sutrikimus, mes negalime laikytis kitokios pozicijos nei grįžimas prie anksčiau nustatyto tvarkaraščio. Niekam negalima nei prioritėtų numatyti, nei atvirkščiai nustumti į antrąjį planą. Jau anksčiau minėjau, buvau pavyzdį pateikęs, jeigu atsitikus avarijai traukinys stovi ir e, jo mašinistas po 15 e, minučių turi daryti pertrauką savo e, darbę ir visiškai nesvarbu, kokiame traukinyje, ar greitajame, ar prekių traukinyje, ar kitur tas mašinistas sėdys po 15 minučių turi sustoti ir e, todėl lankstumas čia turėtų būti pats svarbiausias kriterijus dėl vieno langelio principo. Jeigu mes nesugebėsime pasiekti, kad būtų priimtas mūsų pasiūlymas, tai visą direktyvą bus galima išmesti į makulatūrą, bus metų darbas nueis per niek, mums reikia atitinkamų partnerių miestuose, rajonuose, apskritise, atitinkamų tarnybų ir jeigu nebus tos tarnybos, nepradės veikti, tai nežinau, ko mes pasieksime. Kitas aspektas susijęs su geležinkelių koridoriais, ER, RTMS koridoriais. Taigi tie šeši geležinkelių koridoriai, kurie, kuriuose veiks RTMS sistema, dabar turėtų iš šešių pasitapti deviniais. Manau, kad mes turėtume ties tuo skaičiumi ir apsiriboti, nes tie geležinkelio koridoriai nėra tam tikri maršrutai, jie nereiškia to paties kaip geležinkelio maršrutas ir tas koridorius, kuris numaty, buvo numatytas iš Stokholmo į Kopenhaga ir Hamburgą, kita alternatyva yra Innsbrukas, Neapolis ir Palermo. Skamba pakankamai jokingai, jeigu Frankfurtas būtų tame koridoriuje, tai galbūt dar suprasčiau, tačiau kodėl dabar koridorius e, turi, vyk, turi būti tiesiamas per uh, Hamburgą, ten dar per artimiausius 20 metų nebus parengtos atitinkamos infrastruktūros ir uh, susiformuos atitinkami transporto, šiuo atveju geležinkelio srautų kamščiai, jeigu koridorius vyks per Hamburgo miestą. Todėl reikia mums į tai atsižvelgti ir pateikti atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. Ponas Kancel dabar. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Norėčiau du aspektus paminėti. Dėl pirmojo priedo penktasis koridorius neatitinka Baltijos ir Adrijos jūros koridorių maršrutams. Ir šeštasis koridorius taip pat neatitinka PP6 susitarimo. Tai yra dvi klaidos, kurias reikia ištaisyti. Dar vieną pastebėjimą turėčiau susijusi su prioritetais. Galbūt galėtume iš naujo pateikti keletą pakeitimų dėl piko laikotarpiu. Albertinį kolega buvo atitinkamus pasiūlymus pateikęs, tačiau jie buvo vėliau išbraukti. Neturime pamiršti, kad transportuojami ne tik keleiviai, bet ir prekės. Todėl dabar siūlomas taisyklės piko metu neturėtų būti taikomos. Prašyčiau pranešėjo išsameu pasvarstyti tarpusavio suveikumo galimybės su kitomis transporto rūšimis, kalbant apie prekių, keleivių gabenimą, greitaigius traukinius, e, kitas transporto rūšis. Šie pasiūlymai, e, kurie yra teikiami dabar dėl vieno langelio principo formuluojami, yra per daug biurokratiškai ir bus labai sudėtinga viską administruoti. Ponas Bach, ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už šį puikų pranešimą. Sveikinu iš esmės šią iniciatyvą dėl prekinių traukinių koridorių įrengimo. Manau, kad tai smarkiai pagerins situaciją krovinių gabenimo srityje. Ir mes iš tikrųjų galime dėti labai daug pastangų imtis politinių iniciatyvų tam, kad daugiau krovinių perkeltume ant bėgių Tačiau jeigu mes negerinsime e, krovinių gabenimo kokybės, tai mūsų pasiūlymai bus nieko neverti. Vieno langelio principas yra gera idėja ir e, šis principas turi užtikrinti politinę nepriklausomybę pirmiausiai. Paskutinis pastebėjimas, visi turime dėti pastangas tam, kad e, krovinius gabenančios įmonės pradėtų dėkti modernes saugos sistemas, e, naudodami atitinkamą įrangą. Ačiū. Dabar ponas komiteto vicepirmininkas, ponas Rikė. Ačiū pirmininkė. Turiu tris pastabas. Pirmoji yra susijusi su krovinių gabenimo koridoriais. Šiais koridoriais mėginama palengvinti krovinių tranzito sąlygas. Ir jeigu prioritetas bus teikiamas keleivių gabenimui ir tokia nuostata bus įtraukta į reglamentą, tai dar labiau pablogins krovinių gabenimo situaciją. Manau, kad būtų neblogai, jeigu piko metu vis tik tai mes numatytume atitinkamą pirmenybę keleivių gabenimui, nes priešingų atveju visi kiti pasiūlymai prieštarautų tų koridorių dvasiai. Reikia pastebėti, kad e, atitinkamas paraiškas uh, susijusias su šiuo reglamentu gali teikti tik geležinkelių krovinius gabenančios įmonės. Taip pat norėčiau pratesti pono Bacho mintį. Mes visi manome, kad krovinių gabenimui turi būti taikomi tie patys saugos reikalavimai kaip ir keleivių gabenimui. O kalbant apie įrangą, tai šis principas čia dar yra labiau svarbus, nes e, turint omenyje, kad reglamentas, jeigu galios ir keliaivių gabenimui, ir kūrinių gabenimui, tai atitinkami reikalavimai privalo būti taikomi taip pat ir saugumo srityje. Pone Meisner. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bedanke mich. Ačiū pirmininkai, dėkoju pranešėjui. Aldi frakcijos vardu už atliktą darbą pranešimas iš tikrųjų nebuvo labai paprastas, nes stengiamasi geriau sutvarkyti krovinių gabenimą Europoje nei iki šiol. Mes kalbame vis daugiau apie saveikumą, norime, kad daugiau krovinių būtų gabenami geležinkeliu, tačiau dėje Europos parlamente mes negalime priimti tokių nutarimų, kurių valstybės narės negalės įgyveninti. Todėl prieš kelis metus valstybės narės jau buvo prieimusios nutarimą teikti pirmenybę krovinių gabenimui, o ne keleivių gabenimui. Vokietijoje tai yra visiškai neįsivaizduojama, nes tai sutrikdytų visą geležinkelio sistemą. Todėl mes turime, priiminėdami šį pranešimą, turėti omenyje, kokie mūsų sprendimai geriausiai atsilieptų, būtų teigiamiausi krovinių gabenimui visoje Europoje. Todėl manau, kad šios klausimus galės išspręsti pranešėjas kartu su šešėliniais pranešėjais, juos aptardami, aš bent jau to tikiuosi, ponė Repink. Ponas Repink. Komisijos vardu ponas Kastalėti dabar pasisakys. Yes, thank you very much, Chairman. Labai ačiū pirmininkė. Labadiena. Norėčiau kol kas dėl bendrų temų pasisakyti. Dėl šio teisės akto galėčiau Jūs patikinti labai tvirtai, kad politiškai šis pasiūlymas yra labai svarbus. Kaip žinia, ekonominė krizė pakenkė šiam sektoriui labai e, ženkliai. Sumažėjo tradicinė e, keleivių ir krovinių pervežimo apimtis. Lyginant su 2008 metų pastaruoju ketvirčiu, matome, kad 2009 pabaigoje labai ženkliai sumažėjo pervežimai ir grįžta prie 110 mežio pradžios skaičių. Nepaisant tokių problemų, akivaizdžiai galime šitą pasimokyti ir atgaivinti geležinkelio krovinių transportą. Geležinkelio tra... transportas iš esmės yra tarptautinis nes niekas nenuneiks, kad e, to Europos lygmenių infrastruktūra yra labai geros kokybės. Todėl vežėjai ir Transporto operatoriai nuorat prašo, kad transporto infrastruktūra būtų gerinama ir už ES ribų. Tai padidintų e, geležinkelio transporto konkurencingumą su kitomis transporto rūšimis ir leistų daugiau naudoti jungtinį kombinuotas transportą. Prieš leisdamasis į detalės norėtume išreikšti nuomonę apie tarybos bendrą poziciją norėtume išreikšti. Išreikti šiek tiek abejonių dėl pasiekto susitarimo. Yra tokių, kurie priešinasi tokiam pasiūlymui, nes e, baiminasi, kad tai iškels grėsmės e, geležinkelio keleivių transporto garantijoms. Komisija atmeta tokius būkštavimus ir mano, kad tokiu būdu pasiūlymas yra neteisingai interpretuojamas. Mes norime parodyti, kad geležinkelio transportas gali būti suteikiamas pakankamai efektyviai ir keleiviams, ir transportui. Geležinkelių e, krovinių transportas neturėtų konkuruoti su keleivių transportu, jis turėtų konkuruoti su kelių transportu. Yra tokių, kurie pasisako už dabartinę padėtį ir sako, kad rinkos jėgos e, turi turėti e, pirmenybę E, tai nepriimtina infrastruktūrų tvarkytojams ir Europos lygių tokio požiūrio negalime laikytis. Norime, kad integruotas tinklas būtų skaidrus, prognozuojamas ir visos interesuotos pusės turėtų būti pasirengusios į, jie, į jį investuoti. Šiandieninis teisės akto pasiūlymas skatina geležinkelio infrastruktūros tobulinimą ir transporto gerinimą, Tam reikia, kad geriau bendradarbiautų skirtingų rušių vadybininkai. Geležinkelio transporto koridoriai turi būti teisingiau paskirstyti. Šiais koridoriais visi operatoriai turėtų, turėtų galimybę naudotis be diskriminacijos. Uh, Taryba ir toliau išlaiko komisijos pasiūlymą iš principo, tačiau turime pripažinti, kad tam tikri elementai yra susilpninti. Pavyzdžiui, koridorių pasirinkimo procesas, infrastruktūros e, valdytojų bendradarbiavimas ir prioritetų nustatymas pagal dabartinės transporto sektoriaus taisyklės. E, reikalavimas naudotis vienos vieno langelio principų apskritai ištrintas. Nepaisant tokių pakeitimų, komisija vis dar mano, kad tarybos pozicija yra nenusekli ir ji turėtų būti šiek tiek patobulinta, kad atitiktų pirminį pasiūlymą. Dabar mes e, laukiame, kada šis teisėkužos e, iniciatyvinis dokumentas bus patvirtintas. Tikimės, kad komisijos pasiūlymas bus deramai įvertintas ir uh, dabartiniai teisės aktų kuriejai E, tenkins komisijos pasiūlymę iškertus tikslus. Ačiū. E, Ačiū pirmininkė. Kaip aš jau anksčiau sakiau, ponė pirmininkė, čia kalbama apie tam tikrus koridorius ir kaip juose reikės elgtis. Mes visuomet e, pritardavome tokiai pozicijai. Ir visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjui, šešėliniam ir kolegoms, kurie pasisakė už mano pasiūlymą. Taigi, mes iš esmės pritarėme šiam pasiūlymui, nes jis leisų labai greitai šį pranešimą patvirtinti ir gyvendinti. Jeigu mes pritarėme E, šių koridorių įtvirtinimui ir jeigu tie koridoriai e, galės būti naudojami vienodai ir keleiviams ir kroviniams, tai mes galėsime tam pritarti. Mes rengėme diskusiją specialiai šiam priedui aptarti ir e, atsižvelgsime į visus čia išdėstytus pasiūlymus bei komentarus, kurie yra susijęs su koridoriais. Visos jūsų mintis bus įtrauktos. Dėl administracinių reikalavimų. Šiame pranešime yra kalbama apie krovinių koridorius. Čia nekalbama apie e, reidmenų e, žaliavas ar, jų, sa, ar geležinkelių saveikumą. Šis pasiūlymas e, leis sukurti naujovišką sistemą ir e, naujovišką institucinę sąrangą. Taip, mes neretai kalbame, kad e, šie koridoriai yra e, koordinuojami dviejose tarybose su skirtingais ministrais. Mes manome, kad šis pasiūlymas turėtų prisidėti prie koridorių naudojimo efektyvumo. Dėl prioritetų. Manau, kad įprastomis valandomis negalėtume galvoti apie prioriteto skirimą kroviniams. Turime galvoti apie e, palankumą keleivių transportui. Čia, manau, reikėtų ieškoti sprendimo, kuris leistų šias dvi transporto rūšis suderinti ir per dieną jas paskirstyti taip, kad jos galėtų normaliai funkcionuoti. Tačiau jeigu iškils grafikų problemų, tai be jonės reikės ieškoti sprendimo ir manau, kad metodas, kuris leis e, greitai įgyvendinti mūsų pasiūlymus, bus naudingiausias. Manom, matome, kad šis pasiūlymas atsižvelgia jau į dabar galiojančius daugelį komisijos reglamentų, tačiau reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad į reikalavimą kurti koridorius, komisija turėtų e, atsakyti, sureaguoti per šešis mėnesius, o patys koridoriai turėtų pradėti funkcionuoti per dviejus ar trejus metus. Taigi tokie būtų konkretus rezultatai. Dar kartą dėkoju iš jūsų pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad mes labai greitai pasieksim bendros nuomonės. Ačiū, ponė Marinesku. Rekomendacijos projektas bus svarstomas kovo 22-23 dienomis, po to aptarsime gegužės 3 dieną pakeitimus, balsuosime komitete gegužės 4 dieną, o plenarinėme posėdėje balsuosime birželio mėnesį. Tiesiog pristačiau darbo grafiką. Dabar posėdis nutraukiamas iki 3.50, be 10.4, kuomet pradėsime balsuoti dėl aviacijos saugumo. Taigi dabar kolegos turi galimybę atsinešti balsavimo korteles, jeigu jų dar neturi. Taigi, be 24 balsuosime. Negalime anksčiau to pradėti, nes taip yra numatyta darbo tvarkė ir tai yra balsavimas. Be 24. Hey, ladies and gentlemen, can we take our seats? The proper time is a little bit quicker than the clock time. Sėskime, kolegos, nes jau yra be dešimtos, e, be dešimties minučių keturios. Šiek tiek daugiau nei rodo salės laikrodis. Okay, it's the draft report. Pranešimo projektas dėl aviacijos saugumo rinkliavų. Tai yra pono, pono Laifrido pranešimas. Ar jau galime balsuoti? Matijas, norėčiau Jūs informuoti, kad 69 pakeitimas yra atsimtas. pono Marineskų pakeitimas numeris 69 yra atsimtas. Taigi 43 pakeitimas, tiksliau, jis yra atsimtas, pono Martinesko pakeitimas. 46, 47 ir 49 jie yra identiški, Koho kūno, Ajala, Zender ir Alvarės. Kas už? Prieš? susilaikę, atmesta. Keturiasdešimt penktasis itelė. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 44 Deveirak atsimtas, 7 pranešėjo kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48 atkrenta. Dabar 51 Ajala Zender Alvarės pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, atmestas. 53 antrojo straipsnio pakeitimai. Ajala Zender pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 52 atsiimtas, 54 dvi dalys. Pono Varinesko pakeitimas pirmasis, Pirmoji dalis - visas pakeitimas išskyrus žodžius aptarnaujantis tą patį miestą. Antroji dalis yra dėl šių paskutinių žodžių. Taigi, be tų žodžių, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar balsuosime dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antrojo straipsnio 55 ir 8 pakeitimai yra identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Amendment 9, those in favor. Devintoji pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 56. Danelis Papildomas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis straipsnis DA naujoji dalis, dešimtoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis A naujasis straipsnis, vienuoliktoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 57 dėl to atkrinta, 12 pranešėjo pataisokas už, prieš, susilaiko pritarta, 13 pranešėjo kas už, prieš, susilaiko pritarta, 14 pranešėjo kas už, prieš, susilaiko pritarta. A kompromisinis pakeitimas penktajam straipsniui antrai A pastraipai, kas už A kompromisą. Prašau, kas prieš. Susilaiko pritarta. Ponas Leichtfriedas nori pasakyti. Jeigu leisite, aš norėčiau atsijimti penkioliktąją pataisą. Aišku, leidžiame, galite atsijimti. Tai reiškia, kad nuo 58 iki 61 e, balsuojame už jas visas kartu, nes jis yra identiškus, kas už. Ne, esu tikras, sako pranešėjas. Ne, viskas tvarkoja. Taigi nuo 58 iki 61, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta šioms pataisoms 16 pranešėjo pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta 17, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 18 pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko pritarta 62 ketvirtajam straipsniui, ketvirtai pastraipai A naujoji dalis, Ajala Sander autorė, kas už prieš susilaiko atmesta, 63 pono Albertinį pataisa, kas už prieš susilaiko atmesta Ar galime pasitikslinti, manau, kad atmesta, tačiau norėčiau pasitikslinti. Elektroniškai balsuojame dėl 63 Albertinį pataisos, kuri yra pateikta ketvirtojo straipsnio tvirtai A dalį. Balsuoti pradedame ir balsuoti baigiame. 19 balsų už 19 prieš. Tai reiškia, kad pasiūlymas dėl pataisos yra atmestas. Negaliu pakartoti balsavimo, atsiprašau. Aš nekartosiu balsavimo, sako pirmininkas, dėl to, kad tokie buvo balsavimo rezultatai. Tačiau vienos kolegijos balsavimo įranga neveikia. Vienintelis dalykas, kurį aš galiu pasiūlyti, tai yra perkelti šį balsavimą dėl šios pataisos į plenarinį posėdį. Tačiau jeigu mes nepakartosime balsavimo, sako ponas Groš, tai bus vienu liaudės partijos atstovų balsu per daug. Pirmininkas, aš siūlau, jeigu iš tikrųjų norite, kad būtų priimtas šis pakeitimas, tai paprašykite, kad dėl jo iš naujo būtų balsuojama per plenarinį posėdį. Jeigu mes visą laiką kartosime balsavimus, tuo atveju, kuomet rezultatas yra toks apylygis, tuomet mes visą laiką susilauksime tokių reikalavimų. Pirmininkas. pirmininkas sako, kad mes dabar atliksime bandomąjį balsavimą. Prašome visiems balsuoti bandomajame balsavime. Pone Raner, ar veikia jūsų balsavimo įranga? Jinai veikia, todėl paliksime tokį balsavimo rezultatą, koks jisai buvo. Pirmininkas yra nutraukiamas. Dėl kito klausimo. Aš esu į statęs savo balsavimo kortelę į balsavimo įrangą, e, ant kortelės yra mano pavardė, o e, kompiuteris rašo Smito pavardę. Tai jeigu jūs e, matysite savo rezultatuose balsavimo Smito pavardę, tai žinokite, kad aš tai esu, o ne Smitas. Pirmininkė, galėtumėte pasitiksinti, kiek balsuoja socialistų frakcijos atstovų dabar? to, kad vienas socialistų atstovų yra per daug. Ar tą patvirtina ir mūsų balsavimo įrangą skaičiuojantis kompiuteris? Vienintelis atstovas, kuris, kurio balsas yra perviršinis, yra žaliųjų frakcijos Aš iš tikrųjų nenoriu pakartoti šio balsavimo, nes tai būtų precedentas e, visai likusiai kadencijos daliai, nes kuomet rezultatas yra, būtų toks apylgis, tai visą laiką tas galėtų pakartoti, reikalauti pakartoti balsavimą, teikdamas, kad jo įranga neveikia. Jeigu norite, galite šią pataisą iš naujo teikti, balsuoti per plenarnį posėdį ir uh, Tuomet bus galtinai nuspręsta ketvirto straipsnio ketvirtosios, nu, ketvirtoji B dalis, 19 pataisa. Ponas Elkadravai. Ponas Grošas skaičiavo, kad e, socialdemokratų atstovų yra 12, tačiau tik 11 iš jų balsuoja. Jau tą išsiaiškiname, sako pirmininkas, pervišinis balsas buvo žaliųjų frakcijos. 19 pataisa iš trijų dalių. Pirmoji dalis, kuri prasideda žodžiais e, valstybės narės priežiūros institucija, antroji dalis prasideda žodžiais, e, balsuokime dėl pirmosios, už prieš susilaiką pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. 20 pranešėjo pataisa, kas už, prieš susilaiko. Pasitikslinkime šio balsavimo rezultatus elektroniškai balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Pone Kramerį, vienas žaliųjų atstovas turėtų nebalsuoti. Ar visi patenkinti balsavimo įrangą ir ar visų pirštai veikia teisingai? Balsuoti baigiame. 16 už 24 prieš atmestą, 64 zasados pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 5 straipsnio pirmoji B dalis, pranešė pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 22 pranešėjo pataisa, kas už kas prieš susilaiko pritarta, 23 pranešėjo pataisa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, pono Marinėskų 66 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis prasideda žodžiais most vežant measures due, two, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritart, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 24 atkrinta, nes buvo pritarta pirmai 66 pataisos daliai. 25 pranešėjo pataisa dabar kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 26 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 67 prieš tai ponas Groš dėl vedimo tvarkos. Pirmininkė, aš norėčiau jūsų paprašyti trumpai kad e, pranešimo autori jį pristatytų, nes liaudės partijai iš tikrųjų kyla tam tikrų sunkumų apsispręsti balsuojant, taigi būtų gerai, jeigu ponė Henis Plašar trumpai pristatytų savo 67-ąją pataisą. Pirmininkas ponė Henis Plašar atrodo, kad e, ne visiškai aišku, ko jūs siekite. Aš Žinau, kad vadovaudamasis komisijos rekomendacija pranešėjas siūlo balsuoti prieš, aš tačiau norėčiau, kad būtų balsuojama už šią pataisą, neturiu pasiemusi viso aiškinamojo teksto, tačiau ši pataisa yra susijusi su saugos situacijos gerinimu irgi siūlau, kad konservatoriai kartu su liberalais balsuotų už šią pataisą. Nežinau, ar ponas Grošas yra patenkintas jūsų paaiškinimu, tačiau tai bet kokiu atveju jūs stengiatės paaiškinti. Na, mielas Brainai, jūs čia tikrai negalite to vertinti. Ponas Grošas. Įsijunkite mikrofoną. Galbūt mes po to e, išgersime padelį kavos ir išsiaiškinsime, apie ką yra ta pataisa, tačiau kol kas mes balsuosime prieš. Taigi 67. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 27. Pranešėjo pataisa, kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta 28. Kas už? kas prieš susilaiko pritarta, 29 kas už, prieš susilaiko pritarta, 68 atkrinta, 69 autorius atsėmė, 70 atkrinta dėl to, kad 29 buvo priimta 30 pataisa 6 straipsnio antrai dalį, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 71 Henis Plašart pataisa, kas už, kas prieš. Pritarta. 63 ponės Henis Plašart. Kas prieš pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 73-osios ponios Henis Plas Schert pataisos. Balsuoti pradedame ir visi balsavote, balsuoti baigiame. 26 už 14 prieš pritarta. 72 atkrinta, 74 pono Marinėskų pataisa, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikslinkime elektroniškai, balsuojame dėl 74-osios pono Marinėskų pataisos. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atkrinta 20 balsų už 20 prieš, tai yra atmesta. 75 zasados pataisa, kas už prieš susilaiko. Pasitikslinkime šitą taip pat elektroniškai. 75 pataisa balsuoti pradedam. Everybody voted. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 20 už 20 prieš. Irgi atkrenta. 76. Ponas Koch. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 77 ponas Zasada, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuntas straipsnis, ketvirta dalis, pirmas a, a, punktas, pranešės, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 32 pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta Priimta. 33 pranešėjo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 78 Tremausa ir bel, į Belčėls. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 79 ponas Deveirak. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 80 remozai Balčelskas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 34 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 35 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36 Albertinikas už kas prieš, susilaikę, atmesta. Konstatuojamoji dalis, pirmas poreikėtimas, pranešė kas už, prieš, susilaikę, priimta. 37. Lichtenberger, Krameris ir Duram. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta tikrinkime elektroniškai. Atrodo atmes, bet patikrinkim. 37 balsuojame. Ar jau visi balsavo? Baigime balsuoti. 16 in favour, 24 against, that is rejected. 38, Mrs Lichtenberg. 38, kas už, kas prieš, susilaikė ta pati dauguma atmesta. Antras pranešėjas, kas už, kas prieš, silaikė, priimta. 39 atkrenta, 40 atsiimtas, 41 papildomas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkta konstituojamoji dalis, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pranešėjų pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 42. Ajala Sender ir Alvarės, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ir šeštasis pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Okay. Final vote. The legislative... Paskutinis balsavimas, visas teisės akto pasiūlymas su pakeitimais. Balsuojame vardiniu būdu, maši, e, aparatais. Pradedame. Ar jau visi balsavot? Baigiame balsuoti. 36 už, niekas prieš, 4 susilaikė. Priimta. Dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 34 už, 5 susilaikę. Niekas nebalsuoja prieš. Priimta. Sveikinu pona Leichtfried. The... Kitas darbo atvarkės punktas. Maiklai, kažką norite pasakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos? Pirmininkė, kadangi jūs minėjote, kad vienu žaliųjų balsų buvo per daug, tai šioje salėje aš matau tik tai tris žaliųjų atstovus ir mums priklauso trys balsai, taigi negaliu paaiškinti, iš kur jūs radote tą ketvirtą žaliųjų atstovų balsą. Aš dviejų balsavimo kortelių taip pat neturiu su savimi. Pirmin... Tik jums pasakyti, ponia Krameri, uh, kad taip buvo nurodyta mano ekrane, kad dviem balsais pas jūs buvo per daug, tai tiek. Nenoriu abejoti technikos rodmenimis, tačiau reikia įsiaiškinti, kur slypi klaida. Galbūt čia tas ponas Smithas iš Flandrijos <laughs> balsavo. Okay, but your point is made and we will, we will, we will check. Tikrinsime, pažiūrėsime, kokios čia problemos kai yra uždaras balsavimas, reikia visiškai tiksliai išsiaiškinti, kiek yra tų balsų. Taigi mes tikrai pasiaiškinsime, kaip ten yra. Kitas darbo atvarkės punktas yra aviacijos, ataskaita apie aviacijos saugumą. Pone Deveirak, ar yra atstovų iš nukentėjusiųjų asociacijos yra panašu, kad yra. Prieš pradant diskusijas norėčiau pasveikinti atvykus į komitetą FENVAK asociacijos atstovus, tai yra nukentėjusiųjų nuo nelaimių asociacija, tai yra atstovai tų šeimos narių, kurie nukentėjo AF447 lėktuvo katastrofoje skrendančio iš Rio de Janeiro. Taigi sveikiname Jūs atvykus į komiteto posėdį. Mes be jokios abejonės e, išreiškėme Jums gilę užuojautą praradus artimuosius šioje nelaimėje, kitose nelaimėse. Ir tikrai užjaučiame Jūs, suprantame, kokia, kokia didžiulė Jums e, tai yra nesėkmė ir praradimas. Pra Ir dabar ponios Deveira paprašyčiau pristatyti savo pranešimą. Merci, monsieur le président. Uh, cher collègue. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, rengiant, rengdama darbinį dokumentą, kuris um, jau yra išdalintas, aš konsultavausi su įvairiais žmonėmis iš saugumo tarnybos um, agentūros, uh, aviokompanijomis, ir nukentėjusiųjų artimaisiais. E, jų šiandien turime, mm, jie šiandien atvyko į mūsų posėdį, sveikiname juos. Taip pat e, kartu su jumis, ponė pirmininkė ir kitais e, mūsų komiteto nariais, turėjau galimybę aplankyti Britanijos tyrimų tarnybą ir prancūzišką tyrimų tarnybą, aplankėme šiek tiek vėliau. Ir po visų tų susitikimų mes pamatėme, kad mūsų regla, reglame, reglamentai atrodytų gan sudėtingi, kompleksiški, siekiant užtikrinti saugumą. Ir trumpai pristatysiu pagrindinės idėjas. Kai atsitinka avarija, be jokios abejonės turi būti atliekamas tyrimas, tą daro atitinkamos institucijos, bandant nustatyti konkrečias avarijos priežastis ir pasirūpinti, kad tokie atvejai nesikartotų ateityje. Na ir tokie tyrimai yra būtini, reikalingi, jie turi būti visiškai nepriklausomi ir objektyvūs tam, kad tas saugumas nenukentėtų. Ir yra labai didelių skirtumų tarp atsakingų tarnybų ir valdžios institucijų įvairiose valstybėse narėse. Ir įdomu yra tai, kad komisija neišsiaiškino situacijos ir nepadarė jokių logiškų išvadų, kalbant apie tai, kad būtų galima sukurti tam tikrą tinklą, kuris galėtų užtikrinti saugumą, tas jau egzistuoja jūrų transporto srityje, yra užsimesgė ryšiai tarp tų įvairių tarnybų ir yra įvairių užduočių uždavinių sąrašas, geriausia praktika yra dalyjamasi, yra apmokomi tyrėjai ir atliekami auditai. Na ir aš norėčiau akcentuoti, kad tas tinklas nėra, neturi teisinio statuso. Tai nėra kokia tai nauja agentūra, mes nenorime dar vienos biurokratinės tarnybos, tiesiog norime pagerinti situaciją. Ir jau eilę metų veikė toks centras, kurį norime dabar oficialiai įtvirtinti, siekiant užtikrinti oro transporto saugumą, geriau atlikti tyrimus. Dabar yra 2-3 centrai kurie yra kur kas pažangesni nei kiti e, centrai ir mes norėtumėme juos, tuos tyrimų centrus kažkaip apvienyti ir pastumėti į aukštesnį lygmenį. Ir tas tinklas galėtų būti puikia priemonė panaikinti egzistuojančius skirtumus tarp 27 atsakingų valdžios institucijų. ir tai galėtų būti 27 labai solidūs tyrimų centrai. Nenorėtumėme kvestionuoti tinklų, to tinklo nepriklausomumo ir nenorime, kad teisės aktų rengėjai primtų sprendimus to tinklo vardu. Europos aviacijos saugumo tarnybos dalyvavimas yra labai svarbus, sertifikuojant orlaivius ES. Tai yra pagrindinis veikėjas siekiant užtikrinti saugumą. Aišku, jų patirtis yra milžiniška ir jie gali teikti informaciją ir pagelbėti tyrėjams. Tačiau 27 tyrimų centrai yra visi sukaupė nemažai ekspertinių žinių ir patirties. Aviacijos saugumo tarnyba turi mažiau patirties, nes ji egzistuoja dar visai trumpai. Na ir yra šiokios tokios sumaišties dėl to, kas konkrečiai yra atsakingas už ką, atliekant tyrimą nuo to laiko, kai įsikūrė ši agentūra. Teisės aktų projekte Tiesiog projekte yra aiškiai teigiama, kad reikalinga struktūra ir aiškus atsakomybių paskirstimas. Saugumo, aviacijos saugumo tarnyba ne, neturėtų daryti įtakos tyrimui ir negalėtų paraleliai atlikti savo tyrimą, kadangi jie yra atsakingi už tai, kad tiesiog būtų sertifiko, na, išduodamas sertifikatas orlaivė, orlaiviui ir negali atli, atlikti tų dviejų funkcijų būti ir teisėjų, ir komisijos nariu. Aviacijos saugumos tarnybos, saugumo tarnybos vaidmuo yra numatytas, apibrieštas taisyklių 13 straipsnė, 13 straipsnėje. O aš norėčiau, kad būtų parengta aiškesnė formuluoti ir aviacijos saugumo tarnyba nebūtų uh, neaiškiai apibriešta. Tiesiog reikia labai aiškiai laikytis to, kas yra nustatyta 13 priede. Aišku, agentūros vaidmuo yra labai svarbus, bet čia kyla teis, teisinis klausimas, ar pavyks surasti teisingą formuluotę ir aiškiai apibriežti struktūrą. Nemanau, kad galime čia e, įnešti sumaišties, tai yra pats svarbiausias dalykas. Dabar veiksmų koordinavimas tarp teismų tyrimo ir saugumo e, tyrimo, nes čia yra nemažai galimybių ir gali po tyrimo būti keliama baudžiamoji byla. Taigi labai svarbu dėl to, kad saugumo tyrimas būtų atliekamas visiškai nepriklausomai ir objektyviai. Nėra visuomet yra, nėra visuomet absoliučiai aišku, kad taip ir yra, kad, kad tai yra nepriklausomas tyrimas. Na ir tyrimo metu saugumo institucijų e, gaunami duomenys turėtų, na tai yra ir juodosios dėžės e, rodmenys ir e, parodymai, įrodymai rasti avarijos vietoje, visi tie dalykai yra labai svarbus ir tie, kurie yra susiję su ta avarija, bijo, kad jų rodymai, parodymai gali būti perduodami teismams ir jie atsisako dalyvauti saugumo tyrimę. O tai tikrai nėra naudinga, bandant nustatyti aiškias avarijos priežastis ir įvykių seka eiga. Dabar teisinis tyrimo aspektas turi būti irgi labai aiškiai apibrieštas, irgi turi būti pateikiama informacija, visa informacija reikia na, surasti pusiausvyrą tarptų dviejų tyrimų. Jeigu visuomenė labai domisi, vėlgi ta savoka nėra aiški, viskas skiriasi priklausomai nuo valstybės ir avarijų, aviacijų, o, lėktuvo avarijų metu paprastai žuva žmonės ir uh, Dažnai tai yra labai svarbi visuomenė informacija, tačiau ji nėra skleidžiama tyrimo sumetimais. Na ir bandant gauti įrodymus, gali būti panaudojami kiti šaltiniai, pavyzdžiui, parodymų užrašai, gali būti konfidencialūs. Ir atitinkamame straipsnėje būtent kalbam apie tai, kokie duomenys gali būti platinami, o kurie yra konfidencialūs. Ir panašu, kad projekte nėra aiškiai apibrieštos informacijos apsaugos nuostatos. Dėl to aš pritarčiau tam, ką sako ryšių tarnyba. Uh, Dabar nukentėjusiųjų jų, jų artimųjų teisės. Čia yra kitas klausimas ir čia kyla problemos dėl keleivių sąrašų. Labai svarbu, kad būtų numatytas galutinis terminas, nes priešingų atveju gali būti piknaudžiaujama situacija, kaip atsitiko pastaruoju metu pastarosiose avarijose. Dėl to labai svarbu, kad tos nuostatos egzistuotų ir oro bendrovė turi pateikti keleivių sąrašą per vieną valandą po avarijos. Aš pritarčiau tokiai nuostatai, tačiau manau, kad reikia realiai vertinti situaciją, turint omenyje, kiek laiko mes galime skirti to sąrašo pateikimui, nes lėktuvai dažnai oro uostuose nėra personalo, pavyzdžiui, nakties metu, kuris galėtų pateikti uh, E, tokią informaciją. Taigi gali būti taikomi keli variantai. E, oro bendrovė gali, pavyzdžiui, perduoti sąrašą, keliaivių sąrašą štabui, prasme, pagrindiniai būstiniai, prieš pakilant lėktuvui ir, aišku, oro bendrovės nenorės tadai, to daryti, tačiau svarbu, kad keliaivių sąrašas būtų gau, gautas e, avio kompanijos būstinėje per vieną valandą. Na, o kitas variantas yra tas, kad gali būti taikomos kelios formulės. 30 minučių vienų reisų atveju, per kurias sąrašas gaunamas, arba dvi valandos, jeigu sąrašą gauti yra sunku. Na ir kaip informuoti keleivių artimuosius. Tai kalba eina apie šimtus tūkstančių žmonių, vykus avarijai ar kokiai, kokiam tai incidentui. Ir tikrai yra sunku išsiaiškinti, kam konkrečiai pirmiausia reikėtų perduoti informaciją. Ir JAV jau egzistuoja tam tikra sistema, kai oro bendrovės rezervuojant bilietus keleivių paprašo pateikti kontaktinį numerį, kontaktinio asmens e, telefoną ar panašiai tam, kad jeigu įvyktų avarija, tas asmo pirmiausia būtų informuotas informuojamas apie tai. Ir apsaugos tarnybos bandys pažiūrėti, kaip tą būtų galima padaryti, nepažeidžiant duomenų apsaugos nuostatų, kaip yra e, pagal ES reglamentus. Taip pat norėčiau, kad šeima, še, artimieji gautų daugiau informacijos apie tai, kaip vyksta tyrimas, apie tyrimo eigą. Jie turėtų būti iš anksto pirmiausia informuojami apie tai, kaip yra atliekamas tyrimas, kokia yra jo eiga. Ir turi jie pirmieji gauti informaciją prieš informaciją pateikiant viešai, būtent informaciją apie tyrimo rezultatus. Ir tą galima padaryti tokių organizacijų, kurie teikia paramą, pagalbą, na, ta organizacija, kurios teikia paramą nukentėjusiųjų artimiesiems. Projekte taip pat yra minima pagalba nukentėjusiesiems jų artimiesiems. Oro bendrovė yra tas pirmasis tarpininkas susisiekiantis su artimaisiais ir oro bendrovė turi turėti krizių valdymo planą, į kurį turi įeiti ir psichologinė parama turi būti vienas asmuo, ryšininkas, atstovas, kuris susisiektų su nukentėjusiu artimaisiais, kaip buvo pavyzdžiui e, France aviokompanijos atveju buvo 24 valandas per parą veikianti telefono linija ir taip pat Junktinėje karalystėje buvo galima susisiekti su um, kontaktiniu asmeniu po avarijos. Tai yra labai naudinga nukentėjusiųjų artimiesiems, keliaivių artimiesiems. Ir taip pat jie gali pateikti ir, ir, ir tolesnę informaciją artimiesiems giminaičiams. Tokiu būdu, matyti, reiktų dar teikti ir šiokią tokią paramą tiem žmonėms, nes e, prarandamas artimas žmogus ir ta psichologinė parama yra labai būtina. Uh, Taigi tai yra pagrindinės mano mintis dėl e, parengto projekto. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Deveirak. Ponas Groš ir pato Alkadrai. Ačiū pirmininkė. kalbėsiu prancūziškai, kolegė nereikės klausytis vertimo, norėčiau pasveikinti su šiuo sudėtingu techniniu pranešimu, tačiau jis buvo iš tikrųjų labai meistriškai parengtas. Manau, kad e, dokumente yra apriepiami visi svarbiausi klausimai. Kalbant apie tinklus, aš nemanau, kad e, saugumas bei požiūris į tiesiogiai su juo susijusius asmenis pagerės, jeigu mes renacionalizuosime šią sritį. Ir ypatingai labai svarbu apibrėžti EASA vaidmenį šiame procese. Buvo daug kalbama apie tarybos vaidmenį, Mes taip pat laikomės panašios pozicijos. Kalbant apie keleivius, yra svarbu, kad informacija būtų suteikiama ir renkama pakankamai greitai, kad ji būtų teisinga. Ir e, greičio negalima didinti informacijos patikimumo sąskaita. Ir taip pat ta informacija turi būti atitinkamai ribota, kad e, asmens duomenys, jų slaptumas privalo būti užtikrintas. Paskutinė pastaba yra pusiausvyrą tarp saugumo bei teisingumo, jos užtikrinimas. Manau, kad saugumui reikia teikti pirmenybę ir užtikrinus saugumą išvengsime vėliau įvairių teisinių nesklandumų. nes anksčiau jau buvo pasitaikę tokiu atveju, kai dėl nepakankamo, nepakankamo saugumo užtikrinimo buvo iškilę problemų teismo procesuose, pavyzdžiui, nepateikiant pakankamai įrodymų. Aš bet kokiu atveju manau, kad keleiviai privalo turėti teisę į jų interesų, į savo interesų gynimą atsitikus uh, kokiams nors nelaimėms e, ir mes užtikrindami saugą aviacijos rytėje taip pat turime vadovautis atitinkamomis tarptautinėmis sutartimis, kurias esame pasirašę. Tokios būtų mano pirmosios pastabos kol kas. Manau, kad pas dokumentas iš tikrųjų yra labai geras. Ponas Alkadrau. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Deveirak už jos pasirinktą požiūrį, už gerai atliktą darbą. Šis darbinis dokumentas iš tikrųjų labai geras. Keletą pastabų turėčiau pirmiausiai dėl tinklų. Pritariu pranešėjos pozicijai šiuo klausimu. Manau, kad mes negalime žengti atgal tam, kad iš naujo nacionalizuotume, suvalstybintume tyrimų atlikimo politiką ir tvarką, dabartinė galiojanti tvarka ir atitinkami tinklai yra geri, jie turi turėti pakankamai pajėgumų tam, kad tyrimus būtų galima atlikti valstybių narių lygmenių, todėl mes turime labai aiškiai apibrėžti šio tinklo vaidmenį ir užduotis. Manau, kad mm, sugebėsime dėl to sustarti, nes pasirinktas požiūris tikrai yra geras. Antras pastebėjimas dėl EASA ir e, atitinkamų jos patarėjų. Manau, kad turime nustatyti, kaip į tyrimus turi įsitraukti Europos aviacijos saugos agentūra. Taip pat turime nuspręsti, ar jai nuolat privalu teikti informaciją ir duomenis. Manau, kad tyriant įvairius e, nelmingus atsitikimus galima daug pasimokyti ir EZA galėtų padaryti atitinkamas išvadas, pavyzdžiui, išduodama e, atitinkamas aviacijos bendrovių licenzijas. Taigi toks bendradarbiavimas būtų naudingas, kalbant apie keliaivių teisės, yra svarbu užtikrinti artimųjų uh, informacijos teikimą artimiesiams vykus nelaimiai. Buvo paminėtas kontaktinis asmo, kurį e, privalu nurodyti užsisakant bilietą. Toks principas yra neblogas, reiktų tik tai pažiūrėti, ar keleiviai tokiam pasiūlymui pritartų, taip pat atitinkamas krizės valdymo planas, jo parengimas prieš kelionę taip pat yra geras dalykas, bei e, tam tikra kontaktinė informacijos e, gavimo surinkimo vieta e, kiekvienoje oro bendrovėje. Taip pat geras pasiūlymas yra, <clears throat> reiktų taip pat pažiūrėti, kokius metodus galima pasirinkti tam, kad galiau gerėtume išanalizuoti ir kaupti statistinius duomenis bei kaip įmanoma greičiau galėtume atnaujinti e, turimus duomenų bankus. Pone Maisne, ačiū pirmininkė. Pirmiausiai taip pat noriu padėkoti už pranešimą poniai Deveirak tema iš tikrųjų yra labai jautri, nes kalba eina apie tai, kad žmonės žūsta įvykus atitinkamos nelaimėms. Mūsų šešienės pranešės Kačin šiandien negali dalyvauti posėdėje, todėl e, manęs paprašė jam atstovauti. Yra labai svarbu pirmiausia išsiaiškinti nelaimių priežastis bei stengtis užkirsti kelią tokioms nelaimėms ateityje, kaip Matijo Groš minėjo, mes neturėtume grįžti prie nacionalinių taisyklių, nes mes siekiame vieningos europinės oro erdvės, todėl privalu kurti atitinkamus tinklus ir iškyla politinis klausimas dėl to, kaip elgtis su šiuo reglamentu manau, kad keleiviai taip pat turi teisę žinoti, kad mes rūpinamės, jog situacija šioje srityje pagerėtų. Buvo minėtas ESA vaidmuo. Manau, kad privalu visiškai aiškiai pasakyti, kad negalime leisti jokio interesų konflikto tarp EASA veiklos ir tarp to tinklo, kurį mes kūrėme veiklos, tačiau EASA kaip ir e, likščiau turi būti įtraukta į visus vykdomus tyrimus. Paskutinis pastebėjimas pritariu pranešėjai dėl tam tikrų jautrių duomenų e, kurie turi būti naudojami tik tai ribota tvarka, duomenų apsauga iš tikrųjų mums yra labai svarbus klausimas ir tikrai reikia labai atidžiai pasvarstyti, kokius duomenys leisti skelbti, kokius ne, vykdant atitinkamus nelaimių tyrimus. Ačiū ponas Zemki. Štai pat norėčiau padėkoti už įdomų, įdomią darbinę medžiagą. Norėčiau tačiau atkreipti dėmesį keletą problemų. Pavyzdžiui, teisės aktas, kurį turime parengti ir mes tikimės, kad parlamentas jam pritars, būtų prasmingas e, ta linkme, kad jis padėtų geriau ištirti nelaimės aviacijos transporto srityje, siekdamas, kad tokie tyrimai ateitie užkirstų kelią panašaus pobūdžio nelaimėms. Taigi noriu atkreipti dėmesį į labai svarbų dalyką, manau, kad tai yra vienas iš esminių klausimų, nes šiandien nelaimių tyrimą vykdo atskiros valstybės. Atskirose valstybėse egzistuoja specializuotos institucijos, e, tarnybos arba komisijos, kurios tokius tyrimus vykdo. Problemos prasideda tuo met, kai šios e, e, tyrimus vykdančios tarnybos nesikeičia tarpusavį informaciją. Noriu pabrėžti, kad tik pusė valstybių narių teikia duomenys centriniam archyvui. Aš manau, kad e, su tokia situacija negalime taikstytis dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, žinome, kad nelaimės yra linkusios kartotis, antra vertus, taip pat e, iš esmės egzistuoja tik tai keliolika lėktuvų tipų ir e, aviacijos įranga vienodėja pasaulyje. Todėl mes turėtume pamastyti, kaip valstybės narės ir jų atitinkamas tarnybos priversti dalintis tarpusavį informaciją. Ir mes negalime taikstyti su tuo, kad tik apie 50 procentų visų nelaimė turime sukaupę informacijos. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas yra susijęs su aukų situacija. Kiekvienos nelaimės atveju susidurime su uh, masinėmis tragedijomis. Ir iš tikrųjų aš pasisakau už tai, kad informacijos pateikimas arti miesiems, jos pateikimo terminas privalo būti kaip įmanoma trumpesnis. Ir norėčiau taip pat pasakyti, kad dabartinė artimų informavimo sistema nėra iki galo e, iš, nėra iki galo tobula, ji atkreipia dėmesį į teisinius aspektus, tačiau per mažai atkreipia dėmesį į žmogiškuosius aspektus. Aš turiu minį e, artimųjų psichologinės pagalbos teikimą artimiesiams ir panašiai. Ačiū, ponas Krameris. Mūsų šešėlinė pranešėja, pana Lichtenberger, taip pat šiandien nedalyvauja posėdė, tačiau jos vardu noriu padėkoti už pranešimą ir bendradarbiavimą du aspektus norėčiau paminėti, kurie nu- mūsų nuomonė yra svarbus. Tai yra pirmiausiai penktasis pranešimo punktas, jam labai smarkiai pritarėme, nes e, aukų artimieji privalo būti informuoti jame kaip įmanoma greičiau, taip pat informacijos tiekimas apie kompensacijas taip pat negali trukti amžinai nes jeigu procesai trunka ištisus metus, tai žmonės po to nuleidžia rankas ir jau kompensacijų žalos atlyginimo nereikalauja, taigi čia taip pat reikia nustatyti labai aiškius e, terminus ir negalime e, leisti, kad e, čia kas nors pelnytųsi aukų sąskaitą. Taip pat penktojo punkto B pastraipą, kur kalbama apie tai, kam reikia teikti informaciją įvykus nelaimiai ir tai gali būti bet koks kontaktinis asmuo. Šį pasiūlymą mes palaikome, tačiau privalu užtikrinti, kad šie duomenys nebūtų platinami, nes, pavyzdžiui, pasirašius SWIFT susitarimą gali iškilti problema e, dėl duomenų e, perteikimo, nes e, tai būtų duomenys apie trečiosius asmenys ir su šiais duomenimis reikia elgtis pakankamai atsargiai ponė Foster. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkuoju už tai, kad buvo suorganizuotas iš ankstinis posėdis, kuriame trumpai galėjome aptarti, ką pranešėja ketina rašyti pranešime. Aš sveikinu galimybę pasikeisti nuomonėmis šią temą ir aš pritariu ponios Deveirak e, komentarams. Manau, kad e, labai svarbu e, Aš esu viena iš tokių, kurie 25 metus šioje srityje dirba ir e, užjaučiu tuos, kurie neturi tokios patirties. Taigi, galiu pasakyti, kad per pasaruosius 60 metų Europoje ir visame pasaulyje mes supratome štai ką. Kadangi vyksta daug atvirų tyrimų, tai nuolat matome, kad e, tyrimai yra atliekami be politikų ir visokiausių organizacijų susijusių Nuolat bandom išsiaiškinti, ar tai yra mechaninė klaida, ar tai yra žmogaus padaryta klaida. Kaip žinome, mechaninės nelaimės ir gedimai e, yra pavieniai, jie nesikartoja ir manau, kad tai reikėtų suprasti šiandien. Perinant prie pačios paties projekto, žinoma, jeigu pažiūrėtumėm į tinklų klausimą, galim kaip norim įvardinti, galim sakyti, kad jie yra tinklai, bet jie vis tik turi būti pakristi e, savanorišką triejų tarybą. Ir ateityje kažkokį tokį darinį reikėtų sukurti. Nereikia kažkokių papildomų biurokratinių darinių, kurie leistų išvengti dabartinės lengvos nepriklausomos tyrimų struktūros. Dėl aštunto straipsnių. Suprantu, e, apie ką kalbam aštuntam ir devintam straipsnėje. Sakoma, kad valstybių narių darbo grupės e, specialistai jau susitiko ir kalbėjo apie šio reglamento įvedimą. Yra sričių, kurios bendrai kelia nerimą. Manau, kad šią temą mes nekalbėsim anksčiau, kaip balandžio 28, todėl būtų turbūt naudinga pagalvoti, kaip ta darbo grupė pasiūlė performuluoti 8 ir 9 straipsnius, nes mūsųgi darbas yra suprasti tai, kas yra padaryta. Todėl turime būti labai atidus, turim žiūrėti, kad nesusikirstų konfliktai tarp komisijos, uh, Ajatos ir EIB. E, žiūrėkim, kaip dirba komisija. Aš jos nekritikuoju, bet norėčiau šiek tiek aiškesnės informacijos. Dėl Europos saugos agentūros. Aš manau, kad kaip Kristina Deveirak sakė ir dauguma mūsų suprantame, e, būtų gerai turėti tam tikrą konsultantą. Manau, kad jis būtų reikalingas išaiškinti tiems dokumentams ir įvertinti tarptautinius standartus ir reikalavimus nustatytus Čikagos konvencijoje. Čia, gerbiamas pirmininkė, mes kalbame apie tarptautinį transportą, apie tarptautinės taisyklės ir reglamentus. Todėl reikėtų labai atidžiai formuluoti tokius dokumentus. Turime pasirūpinti, kad būtų galima deramai perkelti visus tarptautinius jau priimtus susitarimus. Aš jau sakiau, konsultantas, tas patarėjas būtų reikalingas. Dėl to, koks bus jo vaidmuo, turėtume labai aiškiai suprasti, kad reikia aiškiai atskirti civilinės aviacijos administraciją, oro nelaimių tyrimus, tyriejų grupės, valstybių narių atitinkamas tarnybas. Dabar, kaip žinia, visos e, valstybės narės pasirašytas konvenciją neturi vienodų teisių ir jų teisės skiriasi. Manau, kad antroje pastraipoje apie tai ir reikėtų plačiau pakalbėti. Dvyliktame straipsnėje kalbama apie tyrimą ir apie vienodų teisų užtikrinimą, gaunant informaciją apie skrydžius. Yra aiškios taisyklės, kurios rodo, kodėl informacija negali būti perdota niekam kitam iš e, skrydžio registrų. Informacija. Informacija yra labai gerai saugoma. Šešioliktas punktas, manau, sukel susirūpinimą įgulų nariams. Bet čia kalbam ne apie įgulų narių informaciją. Ši informacija nepriklauso jiems, ji priklauso visiems. Todėl Čia, manau, būtų neteisinga rašyti tokį paragrafą. Ši informacija būtų skirta grinai o, avialinijoms, o niekam kitam. Valdyboms, atsiprašau, o niekam kitam. Keleivių sąrašas yra greičiau, sakyčiau, manifestas, o ne sąrašas. Reikia lygiai taip pat įvertinti ir pavojingas prekes lėktuvo salone. Manau, kad tai būtų dar svarbiau. Daugiau nebesileisiu detalės, dar vieną momentą paminėsiu. Dėl teismų. Šis rytis labai jautri, nes mes visi iš skirtingų kultūrų esam teisminių. Ir kaip mes galime ką įvertinti pagal mūsų teisminės sistemas. Teismai turi būti atskirti skirtingose valstybės narėse iškiau. Ir aš dabar, kai tekstą pažiūriu, tai matau, kad padidėjus pilotų ir dispečerių rizikai išauga grėsmė, kad e, jie turės, m, mm, jie pateks į teismų bylų nagrinėjimą. Jie bus apkaltinti baudžiamąją tvarką. Todėl reikėtų labai atidžiai įvertinti teismų vaidmenį oro avarijų atvejais. Dar noriu pasakyti, kad pranešime yra besikartojančių sričių. Aš jau tuoj baigsiu, pirmininkė, nėra koordinatoriaus, aš esu šešėlinė pranešė, todėl kalbėsiu ir už koordinatorių šešėlinį prašė. Labai protingai, ponė pirmininkė, mūsų frakcijai laiką skiriate. avarijų, e, informavimo apie avariją sistema. Mes šiame komitete, ir mano pirmininkė reikėtų nepamiršti, nes jūs tą pritarėte, įvedėme visoje ES privalomą e, informacijos teikimo sistemą prieš keletą metų tuo metu mes prašėme, kad būtų įvesta neprivaloma informavimo sistema. Junktinėje karalystėje į daugiau negu 20 metų taikoma ir labai pasiteisino. Manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti po to, kai priimsime šį teisės aktą ir bandyti turėtume skatinti valstybės narės teikti informaciją. Taigi tiek, ponė pirmininkė, aš norėjau pasakyti, dėkuoju dar kartą poniai Deveirak, manau, kad dialogas bus konstruktyvus ir tikiuosi, kad pasieksime protingų išvadų. Tačiau, kaip aš jau sakiau, yra tyrimų atlikta, Europos komisija e, šiek tiek išaiškino formuluotės. Ačiū. Ponas Higginsas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie jūsų žodžių ir išsakyti užuojauto žmonių, žodžius tiem, tiem žmonėms, kurie nukentėjo nuo baisių nelaimių, praradę savo artimuosius, mylimuosius ir turime pasirūpinti, kad ta tragedija, kurią jiems teko išgyventi, ji nesikartotų. Ir kad būtų atliekami tyrimai, būtų daugiau daroma prevencijos rytyje užkertant kelią tokioms nelaimėms ateityje. Na, aš neminėsiu to, kas jau buvo paminėta, labai svarbu, kad tyrimai būtų nepriklausomi, taip pat, kad būtų suderintas e, teismų ir e, nepriklausomų tyrimų vaidmuo. Ir labai svarbu, kad informacija būtų pateikiama apie tai, kas skrenda lėktuvu, kad prioritetinė tvarka ta informacija būtų teikiama giminėms, giminaičiams, o ne žiniasklaidai. Na ir čia yra du aspektai. Pirmiausia yra tyrimas, antras klausimas yra prevencija. Norėčiau pasakyti, kad prieš keletą savaičių aviokompanijų pilotų susitikimas vyko ir jie išsakė jiems rūpimus klausimus dėl to, kokį poveikį turi jų darbo valandos aviacijų saugumui. Aš, aišku, pasakau už mm, aviokompanijų konkurenciją, už kaštų taupimą, tačiau pilotai susiduria su didžiulė našta, didžiuliais spaudimais. Arijoje 20 minučių yra skiriama polsiui ir aš manau, kad pilotams tai yra pradėm sudėti. Kai aš skridau praeitą savaitę į Airiją, sėdėjau šalia piloto, iš Air Lingus kompanijos. Jis dalyvavo tarptautinėje pilotų konferencijoje Briuselėje ir pagrindinė tema buvo spaudimas, su kuriuo susidarė pilotai. Taigi jie turi tikrai šių tikimasi labai daug, jie dirba ilgas valandas, susiduria su stresu ir tai yra labai svarbus aviacijos saugumo aspektas. Mes dėl ne, saugumo, dėl kūno skanerių daug ką esame padarę, taikome labai griežtas taisyklės dėl eismo saugumo e, keliuose, tačiau aviacijos saugumo sritis ir turint omenyje ypatingai tą spaudimą, tą stresą, kurį patiria pilotai ir tai, kad mokymas yra nepakankamas. Tai yra labai svarbus dalykas, bandant užkisti kelią um, tokioms avarijoms. Aš manau, kad turime pasvarstyti tuos dalykus labai atidžiai. Ačiū pirmininkė. Pone Alvarės. Ačiū pirmininkė. Aš irgi savo ruoštų norėčiau pasveikinti pranešėją už atliktą darbą ir pabrėžti, kiek svarbus yra šis pranešimas oro transportas yra viena saugiausių transporto rūšių, tačiau vis tiek labai dažnai, arba, na, kartais vyksta avarijų ir mes manome, kad na, mums tenka prievolė pritarti tiems pasiūlymams, e, kurių tikslas išsiaiškinti situaciją ir pagerinti įvairius oro transporto protokolus, susitarimus. Ir pranešėjai siūlė alternatyvą kalbant apie tas priemonės, kurių būtų galima imtis tam, kad e, artimųjų kančios būtų palengvintos dėl e, informacijos teikimo apie keliaujančius keleivius, apie keleivių sąrašą. Aš asmeniškai puikiai žinau, ką patiria šeimos nariai artimieji, kai žmonės nežino, ar jų artimasis yra, ar artimoji yra tame lėktuve ar ne. Taigi labai svarbu, kad ta informacija pasiektų juos kuo galima greičiau. Ir aš asmeniškai pritarčiau pirmai iš dviejų alternatyvų, būtent, kad keleivių sąrašas būtų skelbiamas dar prieš lėktuvui pakylant į orą. Na, keista, jeigu oro bendrovė nežino, kas yra keleivių sąraše man tokia toks faktas yra šiek tiek keistas ir aš manau, kad reikia laikytis Čikagos konvencijos, pagal kurią yra privaloma oro bendrovėms gauti keleivių sąrašus prieš lėktuvui pakilant į orą. Tokiu būdu sumažintumėme tą na, laukimo laiką ir palengvintumėme žmonių kančias. Na, dviejų valandų laikotarpis yra amžinybė tokiu atveju ir mes turime imtis visų įmanomų priemonių, kad uh, kad to nebūtų ir kaip sunku patikėti, kad na, oro bendrovė nežino, kas skrenda vienu ar kitu lėktuvu. Dabar kaip būtų dar galima patobulinti tekstą? Kaip sakė kolega, gali nutikti taip, kad ir keleivio, e, krov, informacija apie keleivių e, lėktuvo krovinius yra uh, teikiama ir labai svarbu, kad keleiviai žinotų, kas yra tarptų krovinių, ar nėra pavojingų medžiagų. Nes tai būtų svarbu, bandant išsiaiškinti, kas galėjo sukelti avariją. Na, kitas dalykas yra ir teisės, teisinių institucijų, teismų e, vaidmuo. Labai svarbu apibriežti poreikius. Ir, aišku, pagrindinis tikslas yra užtikrinti saug... aukštesnės kokybės saugumą. Ponas Vandalin. Ačiū, pirmininkė. Pasakysiu labai trumpai, nes na, turiu tik keletą minčių, kuriamis norėčiau pasidalysi su ponė Deleira. Pirmiausia, dėl ketvirtojo paragrafo. Ten jūs teigiate, kad kad pritarėte tam, kad būtų pateikiama bet kokia informacija mm, teisininkams, kuri yra gaunama atlikus saugumo tyrimą. Aš dalyvavau įvairiuose tyrimuose, saugumo tyrimuose ir pastebėjau, kad vyriausybės ministerijų atstovai ir teismų atstovai labai mielai, labai aktyviai bandė gauti tos informacijos, o svarbu, kad saugumo tyrimas būtų nepriklausomas. Turime pirmiausia išsiaiškinti, na, kokios yra tyrimo išvados ir neskubėti tos informacijos pateikti teismams ar ministerijoms. Pas mus yra nepriklausoma tyrimų valdyba ir informacija perteikiama teismams tik tuo met, kai kalba eina apie terorizmą, žmogžudystę ar panašiai, tokius dalykus. Yra įtariama, kad įvyko žmogžudystė ar teroriz, teroristų išpolis taigi reikia numatyti tam tikras sąlygas, laikantis kurių yra pateikiama informacija teismams. To automatiškai daryti nereikia. Kitas dalykas. Jūs kalbate apie tam tikras prievolės, kurios tenka saugumo tyrėjams dėl informacijos pateikimo. Tačiau kalbant apie informacijos teikimą, vėlgi čia reiktų numatyti atitinkamus kriterijus, kurių laikantis tą informaciją gali būti pateikiama, nes na, reikia atskirti teismų vaidmenį ir saugumo tyriejų vaidmenį, laikant iš Čikagos konvencijos. Na ir dabar perinant prie agentūros, ar agentūra taps Europos tyrimų biuras valdyba. Nemanau, kad tai būtų gerai. Reikia užtikrinti absoliutų agentūros nepriklausomumą, nes tam tikrose valstybėse narėse yra tokių situacijų, kai viena ar kita pusė daro, turi daugiau ar mažiau įtakos. Ir jeigu mes norime pasimokyti iš tų tyrimų, ta tyrimų valdyba turi išlikti nepriklausoma. Ačiū, ponia Ajala Zender. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją už tai, kad rūpinas ir daug dėmesio skyrė šiam pirmam nuomonių e, keitimuisi nuomonėmis. Ir pirmiausia, norėčiau panalizuoti agentūros dokumentą ir susijęti tai su tuo, ką pasakė pranešėja. Nors agentūra sertifikuoja orlaivius, teikia sertifik išduoda sertifikatus, tačiau kai vyksta avarija ir kai, kai yra atliekamas saugumo tyrimas, e, pasitaiko, kad tyriantis teismas ar policija negauna, nesusisiekia su žmonėmis, atitinkamai susijusiai žmonėmis ir ne, neturi galimybės su jais pasikalbėti. Gali kilti problemų dėl to, kad, na, nėra žinomos pačios procedūros, nėra su jomis susipažinta. Ir jeigu agentūra atlieka tyrimus, tuomet e, iš agentūros reikia reikalauti tam tikrų ekspertinių žinių ir tyrimą atliekanti institucija gali pareikalauti techninio pobūdžio informacijos, kuri gali būti gauta panašaus tyrimo metu arba uh, kažkaip kitaip gautą informaciją, nes labai sunku žmonėms supras, suprasti, kaip agentūra, kuri atliko tyrimą, tam tikrais atvejais gali pateikti informacijos, kitais atvejais negali jos pateikti. Dabar dėl keleivių sąrašo ir to kontaktinio asmens. Norėčiau sužinoti plačiau, kaip tai yra daroma Junktinėse Amerikos valstijose, nes Europoje kalbant e, aviacijos avarijas, lėktuvo avarijas įvykstančias ore, dažnai žmonės yra atpažįstami pagal mobiliuosius telefonus ir tai, būtų, tai yra naudinga ir kelių avarijų metu. Tačiau oro avarijų atveju galbūt būtų įmanoma surasti kažkokiu tai kitų būdų atpažinti asmenis, kurie yra lėktuve. Na, aišku, tai yra gan sudėtingas klausimas. Ir aš pati šiek tiek abejoju dėl to, kaip tą būtų galima padaryti, ypatingai turint omenyje, kam skambinti avarijos atveju. Taip pat norėčiau panalizuoti, kaip būtų galima susijęti tuos atvejus su oro uostų darbuotojais, atitinkamomis institucijomis, na, įvykus e, dėl incidentų ir incidentų prevencijos, pranešėja svarsto tuos procedūrinius klausimus. Tačiau aš manau, kad būtų mums labai svarbu pasirūpinti, kad informacijos teikimas, tyrimai būtų atliekami tam, kad būtų užkertas, užkert, užkertamas kelias incidentams ateityje. Pilotų asociacijos mus informuoja, kad yra problemų šiame sektoriuje ir mes galbūt galėtumėme bent jau atnaujinti turimą informaciją ir informuoti apie incidentus tam, kad na, kažkaip iš principo pagerintumėme šį sektorių. Pone Foster, dėl vedimo tvarkos. Uh, Labai trumpa pastaba, kalbant apie keliaivių sąrašus ir informaciją. Nėra priežasčių, kodėl oro bendrovė negali turėti išsamaus keliaivių sąrašo prieš pakilant orlaiviui. Nėra priežasčių, kodėl jie negalėtų turėti tos informacijos. Yra duomenų, e, keliaivių duomenų, keliaivių duomenys yra e, duomenys apie krovinius, yra atitinkami manifestai pasirašyti, taigi aš nemanau, kad net reikia apie tai kalbėti. Ir visi, kurie dirba šiame sektorija, negali teikti, kad tos informacijos jie neturi, tai nėra joks pasi, pasiteisinimas. Na, visiškai teisingos pastabos, sakot. Prieš suteikdama žodį komisijos atstovui norėčiau pats keletą žodžių tarti. Aš iš principo pritariu daug kam, kas buvo pasakyta ir ponios Foster, ir pono Vandalen, kalbant apie agentūros vaidmenį. Man šiek tiek neramu, kad agentūra yra vertinama kaip lygus partneris atliekant tyrimą. Taip neturėtų būti. Uh, negali reguliuotojas dirbti kartu su tyrėjais. Reglamente aiškiai yra teigiama dėl agentūros ir taip pat Čikagos konvencijoje, jie turi būti patarėjais, atlikti patarėjo vaidmenį ir man dėl to nėra, nekyla jokių problemų. Na, jeigu tai yra amerikiečių uh, lėktuvas, tuomet amerikiečiai, jeigu tai yra europinis lėktuvas, tuomet europiečiai teikia patarimus, atlieka patariamą į vaidmenį. Turime aiškiai atskirti avarijos tyrimą nuo reguliuotojo, nes reguliuotojas, šiuo, met, šiuo atveju agentūra, turi, gali turėti interesų. Lėktuvas galėjo sudušti dėl tam tikrų priežasčių ir, ir dažnai na, valdybos nariai gali sudaryti tuos, sudarinė juoduosius sąrašus. Ir dėl to labai svarbu, ir ponė Deveira aiškiai pir, pirmoji pasisakydama pasakė, kad reikia atskirti agentūros vaidmenį nuo tyriejų atliekamo darbo. Jis agentūra yra patarėjas ir tiek. Uh, kitas, kiti klausimai, kurie buvo iškelti. Mane šiek tiek stebina tai, kad, na, ir matėme įvykus traukinių avarijai Belgijoje, po penkių minučių ar dvidešimt sekundžių iškart pasigirsta kalbos apie tai, dėl kokių priežasčių įvyko avarija. Žiniasklaidoje apie tai skaitome. Atsiranda žmonių, kurie pasiruošę staiga pasakyti, kokios yra priežas, priežastys. Ir transporto žmonėms yra sunku visuomet išaiškinti, kad negalima kalbėti apie priežastis, kol nėra oficialus tyrimas atliekamas. Taigi, kodėl tam tikrose valstybėse vis dar yra teigiama, kad ta avarija tampa nusikaltimo vieta iškart po to, kai įvyksta. Mes net nežinome, ar ten buvo nusikaltimas. Žinome, kad įvyko tragedija, įvyko avarija. Ir aš manau, kad reikia viską teisingai išsiaiškinti. Avarijos tyrimas turi būti atliekamas pirmiausiai, būtent išsiaiškinti priežastis, dėl ko įvyko avarija, antras etapas. Ir jeigu keliama byla, tada jau periname prie to trečiojo etapo, o ne priešingai nes dabar kyla pavojus, kad tiesiog tie žmonės, kurie galbūt turi žinių dėl to, kas atsitiko, nepateiks tos informacijos, jeigu yra iškelta baudžiamoji byla prieš juos, bus iškelta baudžiamoji byla prieš juos ar prie, prieš jų kolegas ir tai yra neteisinga. Ir mane, mane tiesiog, aš, aš prisimenu situaciją, kai uh, E, oro kontrolierius, dispečeris buvo nužudytas po to, kai virš Vokietijos sudužo rusų lėktuvas. Ir jis, na, padarė klaidą ir jį nužudė vienas iš nukentėjusių artimųjų. Taigi iš tiesų turime labai atsargiai kalbėti apie tą teisminį procesą, tegu teismuose jau teisėjai atlieka savo darbą ir teisininkai. Taigi dėkoju poniai Deveirak už jos e, puikų pranešimą ir puikias šiandieninės diskusijas, bet aš asmeniškai tikrai visapusiškai pritariu tam, ką sakė dauguma komiteto narių ir ypatingai ponia Foster ir ponas Vandalenas. Turime būti labai atsargus, kalbėdami apie tokius dalykus. Na ir agentūros nepriklausomumas ir atskirimas nuo tyrimo valdybų e, komisija, o po to dėvė Iraką. Ponas Seimer iš komisijos. Ja, vielen dank, äh, vielen dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti e, žinoma pranešėjai. Manau, kad e, šiandien pirmajam aptarimui siūlomas dokumentas apima visus komisijos pasiūlymus ir tai yra iš tikrųjų labai geras pagrindas tolimesnėms diskusijoms. Pirmasis aptarimas tikrai vyko labai rimtoje dvasioje, nes mes čia susidurime su pakankamai rimtomis problemomis. Komisijos sprendimas praėjus 15 metų po primtos direktyvos dėl aviacijos nelaimių tyrimų e, turi dvi priežastis. Pirmiausiai, remiantis e, sukaupta teigiamos ir neigiamos patirties analizę, mes manome, kad reikia keisti ES lygmenių egzistuojančius teisės aktus. Antroji priežastis yra ta, kad per pastarosius 15 metų e, smarkiai pasistumėjo į priekį bendrijos e, oro transporto saugos sistema ir mes manome, kad į tuos pokyčius reikia atsižvelgti ir į e, avarijų tyrimų e, teisės aktuose. Dabar yra įsigaliojusi nuomonė plačiai paplitusi, kad reikia modernizuoti turimas saugos sistemas. Mes atitinkamus pasiūlymus taip pat ir pateikėme. Pagrindiniai mūsų tikslai yra siekti gerinti visoje Europoje avarijų tyrimo pajėgumus, sukuriant ir stiprinant kompetentingų institucijų ir tarnybų jau dabar egzistuojantį tinklą, kuris tačiau mūsų nuomonė e, turėtų įgauti, įgauti konkretesnį vaidmenį ir taip pat, ponia pirmininkė, atsižvelgiant į tai, kad būtina daugiau ir e, veiksmingiau keistis patirtimi tarp šio tinklo dalyvių, e, skatinant įvairius ekspertų mainus ir kitokio pobūdžio bendradarbiavimą. Dabartinėje situacijoje kai kurios valstybės narės gerai arba pakankamai gerai e, pagal savo turimus finansinius išteklius atlieka atitinkamus tyrimus, tačiau mes manome, kad sustiprinus tinklo veiklą tyrimai gali būti atliekami dar geriau. Antras aspektas, kurį taip pat minėjo komiteto nariai, tai yra interesų konfliktai tarp avarijos priežasčių tyrimų bei atitinkamų tuo metu vykdomų teisinių tyrimų, kurie galbūt ne iš piktos valios, tačiau trukdė vieni kitiems, todėl e, reikia aiškiai apibrėžti kompetencijos ribas. Trečias aspektas, kurį jau anksčiau minėjau, mes e, atsižvelgėme į tai, kad e, E, vystosi aviacijos saugumo teisė Europoje, kad veikia atitinkama aviacijos saugos agentūra, todėl privaloma reglamentuoti avarijos tyriejų ir šios agentūros bendradarbiavimą, siekiant išvengti potencialių konfliktų, į kuriuos atkreipė dėmesį kolegos. E, tais atvejais, kuomet reguliavimo tarnybos atstovai, tuo pačiu vykdo ir nelaimės tyrimą. Prieš daug metų atitinkama diskusija vyko Junktinėse Amerikos valstijose ir ten taip pat kiekvienu nelaimės atveju iškildavo klausimas, kur yra atitinkamų įgaliojimų tarp reguliuojančios priežiūros liekančios institucijos ir tyriejų ribos. Aš viena vertus manau, kad e, priežiūros tarnybos yra taip pat sukaupę vertingos patirties e, atliekant tyrimus, tačiau dar svarbiau yra užtikrinti, kad agentūra savo veikla užkirstų kelią iš anksto įvairioms galimoms nelaimėms kokios būtų rekomendacijos. Jeigu tyrimo eigoje išaiškėja svarbiausios nelaimės sukėlusios priežastis, tuomet atitinkamas rekomendacijas dėl tolesnės proceso eigos tyrėjai turėtų pateikti anksčiau, nei dabar numato atitinkami teisės aktai. Aš čia taip pat turiu omenyje ir asmens duomenų perdavimą. Paskutinis pastebėjimas - teisė e, artimųjų aukų teisė gauti informaciją per trumpą laiką nuo po to, kai įvyksta nelaimė, keleivių sąrašų problemos turi būti sprendžiamos tikrai geriau nei dabar, bet kokiu atveju mes turime pagerinti galimybę nukentėjusių artimiesiems gauti informaciją, nepažeidžiant asmens duomenų saugumo reikalavimų. Tokie būtų mūsų pagrindiniai tikslai šioje diskusijoje išriškėjo parlamento parama mūsų išsikeltiems tikslams ir jūsų pastabos iš tikrųjų labai vertingos, mes rimtai jas atsižvelgtume dėl teisėkuros proceso taryboje. Šiuo klausimu noriu pasakyti, kad pirmininkaujant Ispanijai ministrų taryba šį mėnesį jau parengs bendrąją poziciją ir Aš manau, kad e, vėlesnių laikotarpių parlamentas ir taryba dar turės pakankamai daug peno diskusijoms aptariančių klausimų. Tiek būtų informacijos iš komisijos ir dėkoju už konstruktyvę diskusiją. Ačiū. Ačiū, aš labai trumpai. ponė pirmininkė, neatsakinėsiu kiekvienam atskirai, nes daug kolegų pasisakė ir aš esu jiems dėkinga už tai. Atrodo, kad bendrai yra sutariama, kad e, yra reikalingas tinklas. Pone Foster ir ponas Vandan sakė, kad nereikia sukurti papildomų struktūrų. Ir taip mes ir nenorime tokių jokių biurokratinių nereikalingų kliuvinių sukurti. Norim, kad viskas būtų kuo mažiau skausminga nukentėjusių aukoms. Kaip e, Alvarės ir kiti sakė, žinoma, reikia surinkti duomenis apie keliaivius ir juos pateikti kuo greičiau. Be to, reikia užtikrinti, kad tie duomenys būtų pateikiami greitai. Jūs sakėte, kad, kad ir kaip neįtikėtina, avialinijos neturi keleivių sąrašų pakilimo metu. Tačiaugi pakeitimų įvyksta daug paskutinę minutę, apie tai kalbėjo ir ponė Foster. Todėl tą sąrašą būtų labai, teising, e, būtų labai sunku vertinti kaip teisingą ar tikslų. Buvo kalbama apie informacijos konfidencialumą, tai yra kontaktinių asmenų numeris, E, manau, kad duomenų apsaugos kontrolierius Europoje būtent tuo turėtų pasirūpinti. Manau, kad mūsų rengiamas dokumentas turėtų būti baigtas balandžio pabaigoje. Aš su šešėliniais pranešėjais viską derinu ir su jumis galėsiu aptarti viską, kas jums rūpi individualiai. Pranešimas bus svarstomas balandžio 28 dieną. Terminus galima teikti, e, pakeitimus galima teikti iki baland... gegužės 4 dienos. Birželio mėnesį balsusime komitete, Liepos mėnesį plenarnėme posėdėje. Terminus galima teikti iki gegužės ketvirtos dienos, bet tikimės, kad dar viena gera diskusija įvyks balandžio 28. Toliau. Tarptautinio, e, tarptautinio oro transporto srities susitarimai. Procedūros įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Turim koordinatorius. Čia parlamentarai prisimena, kad pagal Lisabono sutartį parlamentas turi duoti sutikimą tarybai sudarant tarptautinius susitarimus srityse, kurios įeina į įprastą teisėkuros procedūrą. Mes iki šiol tai vadindavome bendra sprendimų primimo procedūra, dabar ji kitaip vadinasi, įprastinė sprendimų primimo procedūra. Ir mūsų komitetas turės pritarti tiems, toms sutartims ir sustarimams, kurie įeina į mūsų kompetenciją aviacijos rytyje. Parlamentui turėsime duoti nuomonę mes. Prisiminkime, kad išvadose koordinatoriai, nuspre, rengdami išvadas, koordinatoriai nusprendė, kad komisijai reikia įvardinti mūsų tikslus, kurių reikėtų siekti derantis dėl susitarimų. Dabar matome, kad dėrybose jau yra pasik, pateikti tam tikri sprendimai, kurie bus pateikti parlamentui pritarti. Taigi tiek aš jums įžangai galiu pasakyti ir galėsim toliau padiskutuoti apie konkrečius mechanizmus. Koordinatorių prašymų. Paprašysim, kad komisija paaiškintų, kokia dabar yra šio dokumento būklė. Ponas Bugelvener, jeigu teisingai supratau pavardę, sako pirmininkas. Skiriaus vadovas, prašom, žodis jums. Merci, euh, prezident. Euh, vous souviendrez qu'il y a. Ačiū pirmininkė. Jūs turbūt prisimenate, kad prieš penkerius metus, prasidant praeito parlamento kadencijai, Europos komisija patikė pasiūlymą dėl darbo atverkės ES išorės aviacijos politikai. Šį išorinį aspektą, gal, išorinį aspektą galėtume įvertinti kaip vidaus rinkos internalizavimą. Reikia labai griežtai apibriežti tam tikrus klausimus konkurencijos labai. Kalbame apie du ramšius. Reguliavimo aspektą, kuris užtikrins, kad tarptautiniai susitarimai juridiškai yra saugus, jeigu yra sudaromi tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Viskas turi vadovautis Europos Teisingumo teismo 2002 metų sprendimu dėl atviro dangaus. 2005 metais buvo priimtas kitas sprendimas dėl dvišalių susitarimų. 840 susitarimų yra sudaryta su 40 su 47 šalimis. O antrasis ramstis yra ekonominis, jei vertinčiau taip. Su naujais partneriais mums atsiveria naujos galimybės. Transporto rinkos yra atveriamas mūsų pagrindiniams ekonominiams partneriams ir kaiminėms valstybėms. Tokiu būdu yra skatinamas investavimo galimybės. Mes siekiame sudaryti kol kas platesnius negu tradicinius dvišalius susitarimus, kurie e, apsiribodavo tik tai eismo teisėmis. Čia mes skatiname sukurti atvirą oro erdvę, apibrėždami paslaugų reglamentavimą ir investavimo galimybės. Srity, šioje srityje mes turėtume ištikrinti reglamentų atitikimą. Mes esame parengę susitarimus su Junktinėmis Amerikos valstijomis nors dėrybos dar ir tęsiasi, tačiau jos jau yra pažengusios į priekį labai smarkiai. Pone pirmininkė, mes e, siekiame vadovautis pirminiu 2007 metų sustarimu. Dabar taip pat e, kalbame apie sustarimą su Kanada, kuris buvo pasirašytas praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Dėl tokio pat susitarimo vyksta dėrybos su Australija bei Naujaja Zelandija. dėrybų įgaliojimo taryba ir komisija paprašė dėl Kinijos ir Indijos taip pat, tačiau dar kol kas to įgaliojimo negavome. Dėl kaimininių valstybių, kaip jau sakiau, e, reikėtų plat, kalbėti plačiau, kalbėti apie oro erdvę, kurioje būtų taikomi vienodi standartai ir Europos bendrijų aky teisinė įgytis. Yra jau seniai pasirašytas 2006 metais susitarimas su Maroku. Taip pat turime susitarimą su Vakarų Balkanais ir visomis jose esančiomis šalimis. Vyksta dėrybos. E, šiuo metu labiau ar mažiau pažengusios su kitomis viduržėmė jūros valstybėmis - Jordanija, Libanu, Tunizu, Tunisu, Alžyru. E, taip pat tarėmės su Gruzija ir Ukraina. Tokia dabar padėtis, kalbant apie oro paslaugų susitarimus. Iš atminties aš bandžiau e, prisiminti susitarimus dėl oro saugos. 2009 metais pasirašytas toks su Kanada. Netrukus pasirašysime susitarimus su JAV ir Brazilija yra deramasi. E, sakau, kad iš galvos bandau čia įvardinti, ką prisimenu, bet, kiek žinau, yra diskutuojama ir dėl bendradarbiavimo susitarimo su Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Su Junktinių Amerikos valstijų aviacijos administracija tarėmės dėl bendradarbiavimo memorandumo, kuriuo būtų siekiama skatinti mūsų ATM sistemų saveikumo. Taigi trumpai pirmininkė, taip galiu pristatyti dabartinę tarptautinių susitarimų padėtį. Be bejonės mes melai suteiksime daugiau platesnės informacijos, jeigu jums reikėtų. Rengiame labai išsame lentelę, kuri bus atsiusta jūsų komiteto sekretoriatui per artimiausias dienas. Ir toje lentelėje bus numatyta bus pateikta informacija apie tuos susitarimus, kuriuos buvo nuspręsta atmesti, e, kur dėrybos nebetęsiamos ir jūsų parlamento nuomonė bus reikalinga tam. Pabaigai norėčiau pristatyti arba pasakoti plačiau apie Europos parlamento naujai įgytą vaidmenį po Lisabono sutarties įsigaliojimo Pagal dabartinį pagrindų susitarimą, ypač jo 19 pastraipą, jeigu teisingai atsimenu, jūsų komiteto nariai turi būti nuolat informuojami apie, informa apie dėrybų eigą, ypač kai kalbame apie dėrybą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir Kanada. Žinoma, pačios dėrybos yra slaptos. 2005 metų pagrindų susitarimas tam tikrų mastų e, turėjo būti priimtas pritaikus Lisabono sutarties 218 straipsnio 10 dalį, kurio Europos parlamentui suteikė daugiau galių išreikšti savo nuomonę. Be to, girdėjome, kad jūsų komiteto nariai lankėsi Junktinėse Amerikos valstijose. Kiek žinau, ir po keletos dienų, po keletos savaičių delegacija vyks ten. Taigi manau, kad pusiausvyrą, kurios mes siekime šiuose dėrybose prieš atveriant rinkas ir suderinant reglamentus E, vyksta pakankamai gerai ir aš manau, kad mes pasiekėme to